klausimo ir padarysime labai trumpą pertraukėlę, kad galėtų savo vietą užimti komisijos atstovę. Komisarė Georgieva, nėra reikalo skubėti, niekur mes neskubėme, neskubame, tai galite ramiai ateiti. Okay, I think... Kągi, atrodo visi jau savo vietose, taigi mūsų kitas darbo tvarkės punktas yra ponios Greslės pranešimas dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos priešos komiteto sekretoriato. Ir nedelsdamas teiksiu žodį poniai Greslė pranešėjai. Dėkoju, ponė vicepirmininkė. OLAF reglamento peržiūra, kurią šiandien svarstome, rodo, kad Briuselio institucijos gali veikti, kai nori. Komisija vos prieš 12 savaičių pateikė pasiūlymą, o dabar jau yra galutinis sprendimas. Prašau balsuoti rytoj už jį ir noriu padėkoti komisijai, tarybai, Niderlandams, kurie pirmininkavo tuo metu už tai, kad labai efektyviai dirbo. Tai puikus rezultatas, aš manau, kad taryba turėtų taip dirbti ir ateityje. Ši peržiūra skirta iš esmės vienam pakeitimui to reglamento, kuris galioja nuo 2013 metų. Olafo priežiūros komiteto sekretoriatas lygi šiol buvo Olafo dalis. Dabar jis yra atskiriamas nuo šios tarnybos ir priskiriamas komisijos etatų e, lenteliai ir organigramai. Penki komiteto nariai, priežiūros komiteto nariai lygi šiol buvo pavaldus Olafo generaliniam direktoriui, taigi būtent tam asmeniui, kurio kontrolę komitetas turėjo vykdyti, o sekretariatas turėjo jam padėti. Dabar taip nebus ir mes tikimės, kad tokiu būdu priežiūros komiteto nepriklausomumas padidės. Galutinis rezultatas turėtų būti toks, kad priežiūros komitetas galėtų efektyviai įgyvendinti savo priežiūros funkciją, kurią jis ir buvo įsteigtas. Dabar mes pasiekime šio rezultato ir tikimės, kad ateityje priežiūros komitetui nebus daromi sunkumai dirbti. Jis turėtų toliau likti dirbti Olafo pastate, kad galėtų naudotis informacinėmis technologijomis bei dokumentais, kurie yra slapti. Taip pat reikia imtis visų priemonių tam, kad sekretorijatas galėtų dirbti sėkmingai, kad jo darbuotojai neturėtų nukentėti dėl to, kad dirba tokiame sekretorite, kad jiems neturėtų būti užvertos karjeros galimybės ir panašiai. Taigi mes ir toliau ateityje labai atidžiai stebėsime, kad praktikoje šis reglamento pakeitimas būtų įgyvendintas. Ši peržiūra yra taip pat įrodymas, kad mes padarėme didelę klaidą. Peržiūra buvo reikalinga ir tai rodo, kad Olafo generalinio direktorius valdžia buvo beribė ir ją reikėjo apriboti. Labai gaila, kad peržiūra įvyko tik po 17 metų nuo to, kai buvo įsteigta Olafo institucija. Ši peržiūra yra įrodymas to, kad mes blogai dirbome, kad dirbame nesažiningai, ypač tą galime pasakyti apie Olafo generalinį direktorių ir jo elgesį savo darbuotojų atžvilgių. Olafui jau dažnai kildavo problemų dėl skaidrumo, tačiau pas paskutinius 24 mėnesius tai šios problemos taip išaugo kaip dar niekada. Todėl džiugiuosi, kad įvyko šitą peržiūrą ir kad reglamentas bus pakeistas. Tikimės, kad priežiūros komiteto uh, teisės toliau nebus ribojamos, kad jis galės dirbti savo darbą. Ši revizija tik tai rodo, kad Olafo generalinis direktorius turi didelių problemų ir vyksta tyrimai, kuriuos vykdo Belgija ir dabar įvykus šiai reformai, šiai peržiūrai, reikės ir toliau stebėti Olafo darbą ir stengtis, kad Olafo agentūra savo tyrimus vykdytų skaidriai ir atsižvelgtų į tai, kad jos įgaliojimai labai labai platus ir kad jie atlieka tyrimus susijusius su baudžiamąją atsakomybę. Ačiū. Dėkui ir dabar kviečiu komisijos narę Georgievą. Dėkoju, gerbiamą pirmininkę. Aš noriu kuo nuoširdžiausiai padėkoti poniai Greslė, pranešėjai, už jos įdėtas pastangas, ruošiant šį pasiūlymą, šį pranešimą šiandienos diskusijoms. Mes kovo ketvirtą dieną pateikėme pasiūlymą komisijos iniciatyvą ir iš tiesų viskas vyksta labai greitai. Labai greitai mes, trys institucijos, pasiekėme savo bendrą tikslą. Labai sparčiai. Vakar lankiausi priežiūros komitete ir norėčiau perduoti komiteto pirmininko ir visų narių padėkas už tuos veiksmus, kurių jūs imatės siekiant šio pasiūlymo tikslo. O jo tikslas yra sustiprinti Olafo priežiūros komiteto nepriklausomumą, labai aiškiai atskiriant sekretorijatą, komiteto sekretorijatą ir jo biudžetą nuo tos tarnybos, kurią komitetas privalo prižiūrėti. Noriu pabrėžti, kad priežos komitetas labai aktyviai veikia ir šio komiteto pirmininkas ir nariai savo įgaliojimais naudojosi labai intensyviai. Neturime dar materialinių įrodymų, kad yra kažkokia grėsmė komiteto nepriklausomumui, bet jau vien pagalvojus apie tai, kad jo nepriklausomumą galėtų kas nors bandyti suvaržyti, kelia nerima. Mes labai atidžiai klausėmės ir Europos parlamento narių, ir priežios komiteto narių ir stengiamės rasti aišku sprendimą tam, kas atrodo e, kaip galimybė suvaržyti priežos komiteto nepriklausomumą. Ir pasiūlymas, kurį mes siūlome gyventinti praktiškai, yra štai koks. Priežos komiteto biudžetą, atsiprašau, tai yra priežos komiteto biudžetas jau yra priskirtas prie PMO, o dabar sekretorijatą mes priskirsime komisijos mokėjimų e, tarnybai pagal atnaujintą reglamentą. Šitas perkelimas yra grinai administracinio pobūdžio, jis yra reikalingas tam, kad būtų galima e, lengviau kontroliuoti administraciją, bet iš biudžeto pusės niekas nepasikeis, ne, ne, ne, nepaveiks tai niekaip nei komiteto, nei e, tarnybos, nei sekretariato biudžeto. Ir buvo susitarta, kad komisija apie tai padarys pranešimą ir rytoj ir tikiuosi, kad balsuosite už šį pasiūlymą. Ir dar kartelį noriu išreikšti, kad mes komisija esame pasiryžę daryti viską, kas bus mūsų galioje dėl tokios institucijos, kur yra labai svarbi, kaip kad Olaf, stengsimės, kad ji veiktų tikrai nepriklausomai. Dėkui. Ačiū komisijos narė. Dabar suteiksiu žodį ponui Sarvama, pusantros minutės. Gerbiama pirmininkė, gerbimo komisijos narė, pirmiausiai norėčiau e, pagirti komisiją už e, sveiką protą ir pranešėjos drąsą. E, kartais atrodo, kad viskas yra racionalu, bet kažkodėl vyksta kovos, kurių visiškai neturėtų būti tarp mūsų. Uh, E, Olafo priežios komiteto vaidmuo e, stebėti, kaip Olafas vykdo savo tyrimo funkcijas. Tam, kad atliktų savo pareigas priežios komitetui, reikia gerai veikiančio sekretoriato. Ir e, sekretoriatas turi būti nepriklausomas nuo Olafo ir finansavimas turi būti užtikrinamas tiesiogiai komisijos atskirai nuo Olafo biudžeto. Visą tai man yra gana aišku, yra gerai, kad komisija taip pat galvoja šioje srityje. Tačiau, kai dėl to, ar sekretoriatas fiziškai turėtų būti tame pačiame pastate, E, kuriame veikia priežios komitetas ir Olafas, tai aš kaip galima aiškiau norėčiau pasisakyti. Mes e, e, dabar nagrinėjame labai svarbų klausimą ES. Jeigu sekretariatas bus iškeltas iš pastato pasitelkiant dirbtiniais argumentais, tai bus dar susirūpinimą keliantis signalas. Olafas atlieka tyrimus apie tai, kaip naudojamos ES lėšas. Ir nereikėtų dabar koncentruotis ties e, tokiomis diskusijomis. Komiteto e, darbas reikia, kad su Olafo pareigūnais būtų nuolat bendradarbiavimo. Dėl to labai svarbu, kad sekretoriatas veiktų Olafo pas talpose ir sveikinu pranešėją, kuri siekia užtikrinti, kad nugalėtų sveikas protas. Ačiū dabar dviems minties Jalas Eder. Dėkoju. Pirmininkė, norėčiau pasakyti, jog džiaugiuosi tuo, kad labai greitai yra siekiama pakeisti reglamento tekstą ir tuo sprendžiama e, labai e, plati problema ir sudėtingi e, dalykai susijęs su priežios komitetu. Mes parlamente daug metų stebėjome, matėme šias problemas ir neseniai e, kai kurie dalykai pablogėjo, nes e, kitur nukrypo dėmesys. Padėtis tapo labai rimta. Buvo manoma, bandoma net Olafo e, vadovo liečiamybę panaikinti. Taip pat norėjau pasakyti, kad kai Olafas susigražins savo nepriklausomybę, priežiūros komitetas taip pat turėtų galėti atlikti savo priklausan, jam priklausančias užduotis. Pavyzdžiui, reikia, kad būtų įgyventos duomenų apsaugos pareigūnų rekomendacijos, iki šiol tai nebuvo padaryta. Taip pat e, reikia, kad būtų procedūrinės garantijos tyrimus atliekančių pareigūnų aps, e, užtikrintos. Ir e, greitas sprendimas, man atrodo, yra geras dalykas, bet bandoma problemą spręsti, suteikiant priežios komitetui naują statusą. Jis tarsi taps komisijos padaliniu ir bandoma tuo pačiu metu užtikrinti desnį jo nepriklausomumą. Tačiau nežinau, gerbimo komisijos narė, kaip tai veiks, kaip priežiūros komiteto nariai dirbs. Svarbu mums labai tiksliai nustatyti, su kuo, kaip jie turi e, dirbti, kai jie e, taps e, pavaldus komisijai. Ačiū, ponas Arno. E, labai ačiū pirmininkė. Tikrai labai gerai teisinga, kad kovos sukčiavimo tarnyba visuomet būtų nešališka. E, tokiu būdu e, galima užtikrinti patikimumą ir tikrai labai gerai, kad siekiama nepriklausomumo ir sekretoriato nepriklausomumo. Ir nors kartą parlamente aš turiu pasakyti, kad komiteto pakeitimai atrodo yra labai geri, ketinimai puikus ir e, tikėkime, kad viskas taip ir bus ir e, reikia tikėtis, kad komisija nesikiš atliekant priežiūros komitetui savo funkcijas stebėsenos priežiūros. Tikrai yra labai daug pozityvių dalykų, ar pakankamai toli užsimota, ar viskas yra aišku Dėl nepriklausomo ir nesikiešimo aš nesu toks tikras, dėja. Dėkuoju, ponas Lebreton. Dėkuoju, gerbėjo pirmininkė. Olafas buvo sukurtas e, po skandalo, kai prieš 17 metų žlugo komisija. E, siekiama e, sukūrus šią e, instituciją kovoti su sukčiavimu, bet viskas e, matome, kaip vyksta nepas, nesėkmė, nesėkmingai dirbama. Mes matome, kad kas buvo bandoma padaryti su direktoriumi ir Olafas negali gerai, e, tiksliau priežiūros komitetas negali gerai dirbti dėl to, kad jis priklauso nuo Olafo, e, jisai e, tvarko biudžetą ir direktorius atsisako bendrauti. Tai yra skandalinga ir reikia užtikrinti stebėsinos komiteto nepriklausomumą, reikia dar toliau siekti. Matome, kad daug kartų buvo nusižengta E, taisyklėms piknaudžiavimą įgaliu, viršyti įgaliojimai ir reikia, kad taip nebebūtų. Ponas Korinas Mikė, dėkoju. Gerimas, gerimo komisijos narė, gal jūs e, juokavote? Prieš metus mes patvirtinome rezoliuciją, kurioje reikalame, kad būtų įkurta Europos prokuratūra. Olafas negali atlikti tyrimų, negali užtikrinti komisijos narių kontrolės. Nors žinome, kad yra daug piknaudžiavimų tarp komisijos narių. Olafas yra paralyžiuotas. Direktoriui buvo pateikti kaltinimai ir mes nežinome, ar jo neliečiamas panaikintas ar ne. E, yra kaltinimų komisijos narių atžvilgių, ne socialistų, bet kitų. Tai yra labai iškalbinga. Jūs dabar mums sakote, kad pradės, pradėjote peržiūros procesą gegužės mėnesį ir e, viskas, kas jums svarbiausia, yra fiziškai atskirti sekretoriatą. Tai yra jokinga. Visas priežiūros komitetas mentalitetas turi būti pakeistas. Mums reikia radikalių veiksmų, o ne diskusijų apie tai, kur turėtų dirbti, kur turėtų dirbti sekretoriatas. Ponas Dehovskis. Dėkoju, pirmininkė. Na, aš galiu tik tai pakartoti tai, kas jau buvo pasakyta. Komisarė, dar kartą noriu pabrėžti štai ką. Skaidrumas, nepriklausomumas - tai yra mūsų prioritetai. Ir todėl reikia tokių nepriklausomų kontrolės institucijų, kurios galėtų objektyviai įvertinti esamus įtarimus dėl korupcijos ar sukčiavimo. Tokia institucija yra Olafas ir ji turi išlikti nepriklausoma institucija. Lygiai taip pat nepriklausomas turi būti ir priežiūros komitetas. Tam, kad galėtų įsikišti tada, kai Olafas ką nors daro ne taip. Priežiūros komitetas yra labai svarbus Olafo darbui, lygiai kaip ir sekretariatas, kuris dirba tam priežiūros komitetui. Todėl džiaugiuosi, kad šiuo dokumentu mums pavyks sukurti daugiau skaidrumo. Dėkoju. Toliau, ponė Pitera, vieną minutę. Pirmininkė. Ačiū. Europos parlamentas komisija jau nesikį ragino sukurti naujas taisyklės, kurios leistų priežiūros komitetui Olafe veikti nepriklausomai. Lygi šiol taikytos taisyklės tikrai buvo ne pačios geriausios, atsirasdavo daug interesų konfliktų. Jeigu priežiūros komitetas personalo ir išteklių prasme yra priklausomas nuo institucijos, kurią jis prižiūri ir kontroliuoja, tai jis negali vykdyti savo funkcijų. Todėl šis peržiūrėjimas reglamento buvo nepaprastai svarbus, jis buvo reikalingas tam, kad galėtume uh, atsikratyti įtarimų, kad priežiūra vyksta neobjektyviai. Dabar lėšos yra perkeltos į kitą biudžeto eilutę ir priežiūros komitetas galės vykti savo veiklą nepriklausomai. Noriu padėkoti komisariai Georgijevai už tai, kad išgirdo parlamento balsą ir atsižvelgė į jį. Dėkojame. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Ponas Pošpiešil, viena minutė. Ačiū pirmininkė. Atidžiai klausiausi šios diskusijos. Čekijoje mes labai atidžiai stebime Olafo veiklą ir jo nepriklausomumą. Tai nėra teorinis klausimas. Sakykime, mūsų ministro pirmininko pavaduotojo Babeš problema ir toliau tebėra sprendžiama ir jis e, jo klausimas sprendžiamas, be kita ko ir Olafe. Dėl to Olafas turi būti nepriklausomas. Tam, kad mes galėtume galų galę patikėti Olafo sprendimu Babič byloje. Olaf turi būti nepriklausomas nuo bet kokios politinės įtakos. Todėl noriu padėkoti komisariai ir pranešėjai už tai, kad jos ėmėsi šios temos ir kad dėmesingai ją išnagrinėjo. Ši problema nėra teorinė nepriklausomumo problema, tai yra labai konkreti problema, kuri turės konkrečių politinių pasiekmių. Dėkoju toliau. Ponas Marijas, viena minutė. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Όλαφ είναι κρίσιμη υπηρεσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα πρέπει να λειτουργεί. Dėkui, pirmininkė. ES reikalingas visiškas skaidrumas ir todėl Olafo priežiūros komitetas ir sekretoriatas privalo dirbti iš vien. Jie turi vengti bet kokių interesų konfliktų. Bet kokių interesų konfliktų. Ir pastangos kovoti su sukčiavimu turi suderinti skaidrumą su veiksmingumu kai kalbama apie mokesčių, sukčia, mokesčių sukčiavimą, vengimą arba slėpimą. Nes ES prieš kelis metus buvo nustatyta e, atvejai susijęs su 3 milijonais eurų. Ir Olafas tikrai dirba e, aktyviai, bet nepakankamai kovojant su sukčiavimu. Todėl labai svarbu, kad Olafas veiktų aktyviau ir padėtų kovoti su mokesčių vengimu, ką daro tarptautinės bendro, bendro, bendrijos Europos Sąjungoje. Dabar steiksiu žodį komisijos nariai Georgievai. Labai ačiū. Dėkoju už išreikštas nuomonės ir komentarus. Buvo užduota klausimų konkrečiai komisijai. Visų pirma, dėl sekretariato. Ar jis dirbs fiziškai Olafo pastate ir toliau? Noriu patvirtinti, kad taip. Sekretariatas ir toliau bus įsikūręs Olafo patalpose tose pačiose pastatuose, kuriuose dirba ir Olafas, ir sekretariatas turės pilną prieigą prie informacijos. Antra buvo klausimas, ar gal nerimas išreikštas dėl to, kad galbūt sekretariatas bus tiesiog įtrauktas į komisiją ir jos užgoštas. Aš noriu pasakyti, kad mes labai rimtai svarstėme klausimą dėl reikalingo signavimų, žiūrėjome į kelias galimybės iš žmogiškų išteklių tarnybos, iš bendrojo sekretariato, ką būtų galima perkelti. Ir mes pasirinkome mokėjimų tarnyba, nes tai yra tarnyba, kuri neturi jokių politinių įsipareigojimų. Tai yra puikia vieta, pu, puikiai tarnyba galinti atlikti šitą administracinę funkciją, būtent skirti sekretoriatui asignavimus, kur galima būti išskirti reikalingą biudžeto eilutę ir kur žmonės galėtų sėkmingai dirbti, turėti savo funkcijas. Sekretariato vadovas bus ir toliau atsakingas į savo pareigas ir mes įsigilinę į visas galimybės nusprendėme, kad būtent per čia būtų galima teikti finansavimą sekretariatui. Būtent dėl to buvo priimtas toks sprendimas. Taip pat buvo dar pastaba dėl to, kad sekretariato darbo vieta, patalpos yra labai svarbios, bet dar svarbesnis dar svarbesnė yra priežos komiteto e, sudėtis. Ir buvo raginama atnaujinti priežos komitetą, kai kuriuos jos, jo narius pakeisti. Kaip ponė Greslė puikiai žino, mes e, šitą funkciją, būtent nustatyti galimus būsimus priežiūros komiteto narius, labai rimtai tai pažiūrėjome ir buvo sutarta dėl penkių naujų narių, kurie perimtų funkcijas tada, kai baigsis dabartinių komiteto narių kadencija. Ir taip pat buvo sudarytas rezervinis septynių asmenų sąrašas, tai yra asmenys, kurie turi reikiamas kvalifikacijas. Taigi dabar mums atrodo, kad mes esame, esame kaip tik labai puikiai pasiruošę suformuoti tokį komitetą, kuris galės eiti jam pavestas funkcijas. mums labai daug kelimo ne, nerimo nekėlė. Klausimas dėl to, kaip vyks šitas visas perėjimas, nes mes manome, kad tie asmenys, kurie yra įrašyti į penkių naujų narių sąrašą ir į rezervinį sąrašą. Kiekvienas iš jų gali puikiausiai eiti pareigas ir dėl to atrankos procedūra turėtų vykti per ateinančias kelias dienas dalyvaujant visoms trims institucijoms. Dėkui. Ačiū gerbiamo komisijos narė, dabar stiksiu žodį pranešėjai poniai Grėslė. Dėkoju. Ačiū kolegiams, ačiū kolegoms, kurie išsakė pastabas. Ir jie visi yra teisūs, sakydami, kad tai labai sudėtinga problema. Jūs, komisarė, esate pirmoji, kuri ėmėsi šios problemos sprendimo arba bent jau pabandė tai padaryti. Mes visi pabandėme tą padaryti. Ir nepamirškime, kad šiandien mes pradėjome naują puslapį Olafo istorijoje, jo priežiūros komiteto istorijoje ir aš tikiuosi, kad šitas puslapis yra atverstas būtent toks, kokio mes ir siekiame, kad dabar eisime teisingų kelių, atsiž atsižvelgiant į tai, ką pasakė ponia Ajala, galiu pritarti tam, kad mes esame pagrindiniai, kurie gali kontroliuoti tą instituciją ir turime tą daryti. Ir aš manau, kad geras santykis su komisija, Olafo santykis su komisija, su parlamentu, su taryba irgi yra labai svarbus. Galima, aišku, būti filosofiškiams ir sakyti, mąstyti apie tai, kaip tą instituciją apskritai galima būtų patobulinti ir kaip būtų galima užpildyti tą teisinę spragą, dėl kurios priežiūros komitetas dabar negauna prieigos prie visų duomenų. Ir kodėl priežiūros komitetas negauna galutinės ataskaitos duomenų, tai yra neteisinga, kadangi kartais išsakomi kaltinimai žmonėms, kurie negali apsiginti. Aš iš patirties galiu pasakyti, kad dabar galime pasiremti patirtimi, rengdami esminę Olafo reformą ir tikiuosi, kad ją padaryti pavyks ir tai bus ne tik tai personalo, bet ir institucinė prasme, prasme reforma. Nemanau, kad savaime išsispręstos problemos, tačiau mes dabar žinome bent jau, kuria kryptimi reikia eiti, kad pasiektume tikrai realių, tikrų sprendimų. Dėkojame, ponia Greslė.